patikrino ponios Pirko Ruonen Lernen e, galės ir galiojimus ir vienbalsiai nusprendė, jog jos e, mandatas yra patvirtinamas nuo 27 balandžio. Ar yra kokių nors prieštaravimų, tuomet galime sakyti, jog jos e, galios yra patvirtinamas. Nauja parlamento frakcija, jau buvo paminėta. Įrašas apie ją bus padarytas e, protokole. Ir laikysime, jog pareiškimas šito klausimo yra patvirtintas. ECR frakcijos prašymas, prašymų ponas Čezak.